E, Labadiena, ar galėtume pradėti komiteto darbą, prašyčiau susėsti į savo vietas. Buenos días a, a todas y a todos. Espero que, que hayan. susilaikė, reikia pasitikrinti. Žodinis pakeitimas trečias. Balsavimą pradedam. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ne, e, pirmininkė atsiprašo. E, pritarta, patvirtintas. 29 už, prieš, susilaikė, pritarta, pirmas už, prieš, susilaikė, pritarta, antras už, prieš, susilaikė, pritarta, mm, žodinis pakeitimas, pir, numeris pirmas už, prieš, susilaikė, pritarta, ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl e, viso teksto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Aprobado por... Pritarta. 16 balsų už, vienas prieš, keturi susilaikė. Dabar pereiname prie kito klausimo. Tai yra dėl biudžeto procedūros. 606, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 611, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 6202 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6163 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6164, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 6165 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6166 dviem dalim, pirma dalis už, prieš, susilaikė, pritarta, antra dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 167 dviem dalim, pirma dalis už, prieš, susilaikė, pritarta, antra dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 6174 už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 6177 už prieš susilaikė pritarta. 6176 dvim dalim, pirma dalis už prieš susilaikė pritarta. Ant 6176 antra dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. Na, manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime antroji dalis. 6176. Balsavimas baigtas. Atmesta. 6172. Pirma dalis sakė pirmininkė, ne, atsiprašau, tai yra pakeitimas 6172 už prieš susilaikė pritartą. 173 dviem dalim, pirma dalis už, prieš susilaikė pritarta, antra dalis už, prieš susilaikė pritarta. 6150 už, prieš susilaikė pritarta. 6168 už, prieš Na, atsiprašau, dėl to balsuoti nereikia, kadangi buvo pritarta 6150. Dabar 6151 už, prieš, susilaikė, atmesta. 6159 už, pirma dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 6169 už, prie, atsiprašau, pirmingai atsiprašau, nereikia dėl jo balsuoti. 6152 už, prieš, susilaikė, atmesta. 6171 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6153 už, prieš, susilaikė, pri, atmesta. 6154 už, prieš, susilaikė, mm, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl 6154 balsavime pradedam. Balsavimą baigiam. Pritarta. 6155 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6156 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6157 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6158 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6170 už, prieš, susilaikė, pritarta. Mm, balsavimą dabar baigiame. Labai ačiū Jums už bendradarbiavimą ir pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Na, bijau, kad reikės palūkėti, kadangi bus pasikeitimas nuomonėmis su pirmininkančios valstybės atstovu ir reikia truputį palaukti. Aš matau, kad yra nu, suplanuota 9.45 šis susitikimas, taigi dabar trumpa pertraukėlė, greitai išgerkit kavos ir pradėsim darbą 9.45 kitų darbo turkės punktų. Thank you.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

Please, eh, we will, we will start. Na, mes norėtume e, pradėti darbą. Ar galėtumėte susėsti savo vietas? Damos comienzo con el siguiente punto del, del orden de. Na, Perikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra diskusija su pirmininkaujančia valstybė. Pas mus svečiuojasi mm, ponas Richter, jis yra socialinių ir šeimos, darbo socialinių šeimos reikalų ministras ir jis pristatys Slovakijos pirmininkavimo tarybai programą ateinantiems mėnesiams, ypač kalbant apie lyčių lygybę ir moterų teisės. Mes e, išklausysime jo pasisakymą, jam skirsime 15 minučių ir paskui e, turėsim klausimų atsakymų sesiją. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams. Kiekvienam bus skirtas dvi minutės o po to ministras turės galimybę atsakyti į jūsų klausimus ir jeigu liks laiko dar antrajam klausimų ratui, tai mes taip ir padarysim. Taigi tinkamai pasinaudokime mums skirtų laikų ir e, iš karto suteikiu žodį ponui Richter, kad jis išsakytų savo pastabas. Norėčiau palinkėti jiems vaistingo pirmininkavimo, kadangi jeigu pirmininkaujanti e, Slovakija e, pasieks savo tikslų ir pasieks tų tikslų, kurių ir mes siekiame mūsų komitete, tai yra aukštesni lygybės standartai es visuomenėje. Dėkoju. Aslavu. Vážená pani predsedníčka Garcia Pérez, vážené pani... Ačiū už suteiktą žodį gerbėme Peris, gerbėme Europos parlamento nariai. Pirmiausia, noriu Jums palinkėti gražios dienos. Slovakija Liepos pirmą dieną, pirmą kartą ES istorijoje pradėjo pirmininkauti ES tarybai. Mums tai yra didžiulė garbė. Turime suvokti, kad e, prieš 25 metus Slovakijos Europos žemėlapį apskritai nebuvo, dabar mes galime pirmininkauti Europos Sąjungai ir ėmėmės šio darbo su didelė pagarba ir atsakomybė. Mūsų pirmininkavimo metu mes norėjome prisidėti prie konstruktyvių, tikroviškų, bendrų ir tvarių sprendimų, siekiant užkirsti kelią ES susiskaldimui. Mūsų pagrindinis iššūkis yra e, ir siekis atkurti piliečių pasitikėjimą bendru europiniu projektu. Ir būtent šis tikslas mums yra labai svarbus. Man didelė garbė šiandien kreiptis į Jūs, moterų reikalų ir lyčių lygybių komiteto narius ir pristatyti Slovakijos pirmininkamo prioritetinius klausimus ir svarbiausias iniciatyvas. Galimybė pasikeisti nuomonėmis, mano vertinimu, yra puikia proga bendrai pamastyti apie tai, e, kokiu priemoniu reikia imtis siekiant uh, panaikinti neligybę tarp vyrų ir moterų. Noriu už tai vertinti Europos parlamento ir ypač jūsų komiteto nuveiktą darbą šioje srityje, nes jūs iš tiesų labai daug nuveikite siekdami užtikrinti lyčių lygybę ir jūsų vaidmuo tikrai, manau, yra unikalus. Pasiūlymų dėl teisės aktų projektai, kuriuos rengia jūsų komitetas, patvirtina, kad Jūs e, tikrai esate didelis įkvėpimo šaltinis e, visai šiai politikos sričiai, taip pat ir mums pirmininkaujant, Slovakijai pirmininkaujant. Lyčių lygybės nediskriminavimo srityje Slovakija savo prioritetus grindžia bendra lyčių lygybės deklaracija, kuri buvo pasirašyta su mūsų partneriais iš e, Niderlandų ir Maltos, e, pirmininkamo trejato. Trejato nariais 2015 e, gruodžio mėnesį mes intensyviai dirbame, kad šio sustarimo nuostatas įgyvendintume ir šie prioritetai ir tikslai taip pat kyla iš mūsų apibrieštų aspektų susijusių su žimtumu ir socialinė politika. Slovakija šiose sritise siekia užtikrinti, kad būtų kūriamos ir išlaikomos darbo vietos tiek dabar, tiek ateityje, nes darbo vietos yra labai svarbios mūsų bendruomenių vystimuisi, taip pat ir paspiliečių asmeniniai raidai. Todėl pirmininkaujanti Slovakija dės visas pastangas tam, kad padėtų ES institucijoms ir valstybėms narėms patvirtinti ir įvendinti užimtumo skatinimo priemonės. Taigi šiame kontekste manau, kad yra labai svarbu sudaryti tinkamas sąlygas, kurios leistų moterims aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, sitraukti į ją. Manau, kad kiekvienas Europos parlamento narys man pritartų, jeigu pasakyčiau, kad tai yra labai svarbi prielaida siekiant užtikrinti geresnį suderinam, suderinamumą tarp profesinio, asmeninio ir šeiminio gyvenimo. Komisija pristatė iniciatyvą, kuria siekiama rasti sprendimus e, naujais būdais profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimo srityje. bus įgyvenimas įvairios priemonės tam, kad būtų galima geriau suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Ir tai ypač svarbu moterims, kurios e, neša didesnį naštą e, šeimoje negu vyrai. Taigi mes ketiname surenkti konferenciją šią temą. Viena iš jų vyks rugsėjo 20-21 dienomis Bratislavoje. Svarbiausias šios konferencijos tikslas yra apibrėžti didžiausias kilančias problemas, siekiant suderinti profesinį šeiminį gyvenimą ir mes svarstysime įvairius darbo modelius, susižvelgsime įvairius, į įvairius besikeičiančius aspektus susijusius, pavyzdžiui, su skaitmeninė ekonomika ir kitais dalykais. Taip pat pasistengsime aptarti naujausias tendencijas susijusius su lankščiu darbo pobūdžiu, taip pat svarstysime tokius klausimus kaip atsakomybės, darbų pasidalymas namuose tarp vyrų ir moterų bei pasistengsime suderinti vyru ir moterų skirtumus atliekantas pareigas šeimoje. Keisimės nuomonėmis, keisimės geriausią patirtimį tarp valstybių narių, socialinių partnerių visuomeninių organizacijų. Manau, kad tai šis renginys tikrai bus labai geras indėlis diskutuojant apie tai, kaip atremti dabar kylančius iššūkius šioje srityje. Naudodamasis progą norėčiau, ponė pirmininkė ir gerbiami parlamento nariai, pakviesti jūs į šį renginį, kuris vyks Bratislavoje, neformalus Stens visokos komiteto posėdis, kuris vyks prieš šios konferencijos išvakarėse bus taip pat skirtas e, profesinio šeiminio gyvenimo sudarinimo temai. Ekspertai ir valstybinio atstovai turės galimybę aptarti praktinę, sukauptą patirtį, įvairius konkrečius pavyzdžius ir priemonės, kurios įgyvendinamos valstybėse narėse. Taip pat noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį Slovakiją yra pasirengusi dėrėtis dėl naujos naujų teisės aktų ir e, neteisinio pobūdžio dokumentų, kurie būtų skirti profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimui. Nes kalbant apie atitinkamą reglamentavimą šios ryties, labai svarbu užtikrinti moterims e, taip pat ir ne, ekonominį, ekonominį savarankiškumą, ekonominę nepriklausomybę. Uh, šias priemonės įgyvendinant bei tokiu būdu mažinti moterų skurdą. Taigi mes pamėginsime suderinti savo siūlomas priemonės, taip pat ir su strategija Europa 2020, siekiant sumažinti 20 procentų skurdžiai gyvenančių asmenų skaičių ir padidinti socialinę įtraukti. Iš tiesų e, mes šiuo metu ne tik atartėjame prie šio užsibriešto tikslo, tačiau netgi vis labiau nuo jo tolstame. Taip pat mes parengsime atitinkamą ataskaitą, kurioje bus kreipiamas dėmesys į tai, kaip yra gyvendinama Pekino veiksmų programa, atitinkama platforma siekiant moteriams palengvinti galimybę dalyvauti politikoje, apriepsti taip pat visuomenės grupės, kurios yra susijusios su skurdo ir socialinės įtraukties problemomis, tai yra, pavyzdžiui, atskiros etinės grupės, tautinės mažumos, tokios kaip Romai arba vienišos motinos. Aš tikiuosi, kad šioje ataskaitoje bus galima pateikti svarbių duomenų, e, taip pat ir statistinių duomenų susijusių su tam tikromis amžiaus grupėmis, įgalumų, neįgalumų. Ir mes tikimės, kad jūs komitetas taip pat prisidės prie šios iniciatyvos įgyvendinimo. Jūs jau aktyviai demonstruojantį, patvirtindami įvairias rezoliucijas, pavyzdžiui, dėl moterų padėties kad e, ir neįgalės moteris, moteris pabėgėlės, kad jums šie klausimai rūpi. Tokiu būdu yra sukūriamas tam tikras politinis kontekstas ES lygių. Ir tokiu būdu yra lengviau kovoti su socialinė atskirtimi ir skurdu. Šioje ataskaitoje mes suvokime skurdą kaip daugelįpį sudėtingą faktorių, Ten kalbame apie ribotą prieigą prie socialinių ir kitokio pobūdžio veiklų ir priemonių. Išanalizavę turimus statistinius duomenis mes ES lygių pateikėme politinių rekomendacijų. Ir šioje ataskaitoje mes turime e, aktualizuotus rodiklius, kurie yra susiję su skurdu ir čia atsižvelgiama, atsižvelgiama taip pat į e, lyčių aspektą. E, E, remdamiesi šią ataskaitą ir rekomendaciją, mes EPSCO tarybai renksime išvadų projektą ir mes ten ypatingą dėmesį skirsime tiems faktoriams, kurie neigiamai veikia vyrų ir moterų gyvenimą įvairiose gyvenimo sritise ir taip pat veikia jų galimybės e, gyvenime e, visuomenėje. Ir ypatingą dėmesį skirsime taip pat ypatingai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Mes e, matome, kad daug e, daug, daugelis faktorių e, įtakoja moterų diskriminaciją. Nepaisant įvairių priemonių, E, vis tiek moteris yra diskriminuojamos įvairiose gyvenimo sritise. Ir mes norime parengti rekomendacijas bei specifinės priemonės, jas pabrėšime tarybos e, išvadose, ypatingą dėmesį skirdami Romų moteriams, kurios ypatingai skursta. E, taip pat norime pagerinti Romų jaunimo situaciją E, spalio 10-11 dienomis Baratislavoje vyks aukšto lygio konferencija, kuri bus skirta e, Romų klausimams. Ir aš norėčiau, ponė pirmininkė ir gerbiamus parlamentarus, pakviesti e, į šią konferenciją. Mes taip pat tęsime prieš mus pirmininkavusių valstybių darbą ties tais teisės, teisės aktais ir dėrybom ir tęsime taip pat dėrybas, kurios yra susiję su e, lyčių lygybės aspekto gerinimu. Ir pagrindinį dėmesį skirsime dviems pasiūlymams. E, visų pirma, Europos prieinamumo aktui ir e, pabandysime e, įtvirtinti lygių galimybių principą jau pirmosios diskusijos dėl šių teisės aktų įvyko šių metų Liepos mėnesį. Pagrindinis mūsų tikslas dėrybose yra pasiekti uh, E, kiek įmanoma daugiau pažangos. Galėčiau jūs patikinti, kad mes e, tęsime dėrybas ir jas žiūrėsime labai rimtai, taip pat dėsime labai daug pastangų, ypač dėl Europos prieinamumo akto. Nes kol kas dėrybos dar yra e, tokioje visiškai pirminėje stadijoje, jeigu galima taip e, pas pavadinti. Mes ypatingą dėmesį skirsime tiems atviriems klausimams, kurie iš tiesų vaidina svarbu vaidmenį e, tolimesniai pažangai dėrybose. Ir e, mes čia e, bandysime e, įtvirtinti. E, E, aspektus, kurie padėtų kovoti su neproporcingumu ir pagerinti prieinamumo aspektus. Taip pat ypatingą dėmesį skirsime žmonėms su negale e, ir bandysime juos kiek įmanoma labiau įtraukti į visuomenę. E, šis pasiūlymas taip pat turėtų pagerinti lygių galimybių principą gaunant paslaugas žmonėms su negale ir taip pat e, e, padės nuosekliai e, įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisių. Aukšto lygio grupė lyčių lygybės klausimams rugsėjo 7-8 dienomis posėdžiaus Bratislavoje. Ir šiame kontekste mes esame pasirengę tolimesniems diskusijoms dėl e, e, dėl biržoje e, kotiruojamų įmonių. Ir būtent tenai, e, to, toje srityje taip pat bandysime skirti ypatingą dėmesį e, lyg, lyčių lygybės aspektui. Aš jau paminėjau lyčių lygybės aukšto lygio susitikimą e, Bratislavoje rugsėjo 7-8 dienomis ir šita aukšto lygio grupė e, parengs ataskaitą. E, tai yra nagrinės ataskaita, lyčių lygybės instituto ataskaita dėl moterų ir skurdo. E, taip pat mes esame numatę ir kitų veiklų susijusių su užimtumu ir socialiniais reikalais ir tai turėtų taip pat padaryti teigiamą įtaką e, moterims ir jų vietai visuomenėje. Mes bandysime gerinti užimtumo situaciją tiek jaunų moterų, tiek jaunų vyrų. Ir to dokumento, kurį mes rengėme. E, e, Esmė bus įvertinti jaunimo garantijų programos e, sėkmę. Mes tikimės, kad Bratislavoje e, valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime bus parengtos atitinkamos išvados ir tai bus tarsi e, gairės, pagrindinės gairės mūsų e, ateities darbui. Ir mes vakar užimtumo komitete jau e, sutarėme, kad tai yra labai svarbus aspektai. Taip pat mes norime pradėti diskusijas dėl ilgalaikio nedarbo. Norime pradėti šias diskusijas taryboje ir norėčiau Jūs patikinti, kad su komisijos parama mes bandysime įtvirtinti e, naujas priemonės, kurios padėtų užtikrinti lyčių lygybę e, visuomenėje. Atitinkami lyčių lygybė užtvir, iš, e, tvirtinantis e, veiksmai 2016-2020 metais yra esminis prioritetas ir jo turime siekti tiek europinių, tiek e, nacionalinių lygių. Diskusijose su pone komisarė Jūrova mes e, sutarėme, kad pagrindinė esminė tema, kuri dabar yra aktuali Slovakija ir visai Europos Sąjungai, yra e, kova su smurtu prieš moteris. Ir mes čia e, remsime visas Europos komisijos iniciatyvas, kurios yra susijęs su geresniu, su, su siekimu geriau apginti moteris nuo smurto artimoje aplinkoje. Jau prasidėjo dėrybos dėl ES prisijungimo prie Europos tarybos konvencijos dėl e, kovos su smurtu prieš moteris ir taip pat dėl e, Stambulo konvencijos. E, žmogaus teisės ir moterų teisės bei e, didesnių galių suteikimas moteriams šiame kontekste yra labai svarbus aspektai ir mes šį klausimą įtrauksime į ES užsienio politikos tikslus. Pagrindinis mūsų tikslas yra e, pasiekti, kad visos žmogaus teisės taip pat galiotų ir moterims, kad jų teisės nebūtų pažeidžiamos. Ir čia mes turime nepamiršti e, tūkstantmečio tikslų bei Pekino platformos e, ar darbo programos tikslų. Mes turime kovoti su įvairiomis įmanomis e, moterų diskriminacijos formomis. Per savo pirmininkavimo laikotarpį mes, e, mes taip pat e, siūsime savo delegaciją į kovo mėnesį, 2017 m. kovo mėnesį e, New York'e vykstantį 61-ąjį susitikimą skirtą moterų lygybės klausimams. Tai yra, renksime tam, padėsime renktis tam susitikimui. Ir e, manau, kad šio susitikimo e, svarba taip pat yra akivaizdi. Gerbama ponė pirmininkė, E, gerbiami parlamentarai, aš norėčiau išreikšti savo viltį ir tikėjimą, kad e, dėdami bendras pastangas mes bent e, šiek tiek labiau priartėsime prie visiškos lyčių lygybės tikslo. Dėkoju už jūsų dėmesį ir atsiprašau, kad užėmiau šiek tiek daugiau laiko, negu buvo planuota. Ačiū. Senor ministro, gracias por esta. Dėkoju. Labai ačiū, panė ministrė, dėkuoju Jums už pasisakymą, dėkuoju už tai, kad Jūs išvertinote daugelį klausimų, ties, kur, ties kuriais ir mes dirbame, daug, daug metų dirbame šiame komitete. Labai tikiuosi, kad kai kurie iš Jūsų nustatytų tikslų bus iš tikrųjų pasiekti. Na, dėja, mes matome šioje, konkrečiai šioje srityje, mes matome, kad tie patys tikslai keliami vėl ir vėl. Kiekviena pirmininkaujantį vyriausybė, valstybė kelia panašius tikslus, bet tikiuosi, kad dabar mes imsimės rimtų pastangų ir tikrai pristimsime atsakomybę ir pasistengsime dėti realias pastangas e, siekdami išspręsti išvardintus labai rimtus klausimus. Taigi, kaip sakiau, pradėsime pirmąjį klausimų ratą. Pirmiausia, steiksiu žodį koordinatoriams, EPP atstovai, poniai Zaborskai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už teiktą žodį. Gerbimas ministrė, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Aš esu šio komiteto narė, aš čia dirbu jau 13 metų ir pirmoje kadencijoje man buvo suteikta garbė pirmininkauti komitetui. Įdomu e, matyti, kaip moterų pozicija visuomenė keičiasi ir kaip vyrų moterų lygybė vystosi. Jūs e, darėt nuorodą į visas sritis, kaip e, sakė E, kaip kalbėjo ir ponė pirmininkė. Taigi mes tikimės, kad padarysime ženklę pažangą praktik, praktiškai, nes mes priimame ataskaitas ir jos kalba apie tas pačius klausimus, nuolat tos pačius klausimus, bet reikia sprendimų. Ir aš norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, apie lygias galimybės. Socialinių reikalų ministrų um, susitikime jūs minėjote demografinius pokyčius ir jų um, įtaką socialinio uh, saugumo sistemams. Žinome, viena iš priežasčių, dėl kurių uh, sumažėjo gimstančių vaikų skaičius, tai yra susiję su tuo, kad mo, vien dėl to, kad moteris turi daugiau negu vieną vaiką. Ir darbdaviai nelabai noriai įdarbina moteris būtent dėl to, kad jos gali išeiti motinystės atostogų. Taigi, kaip jūs e, manote, kokia yra galimybė, kaip galima būtų pagerinti moterų, kurios taip pat yra ir moter, motinos padėti Taip, kalbu apie darbo rinką. Toliau, antrasis klausimas susijęs su pirmoju. Vyrų moterų lygybė. Ta principą mes taikome jau daug metų ir tai yra įtvirtinta daugelį tarptautinių dokumentų, daugelį sutarčių. Ir EPP e e, frakcijoje mes taip pat kalbam apie pensijų atotrukį skirtumą, vyru ir moterų pensijų skirtumą. Ir tai yra irgi labai svarbus klausimas, ir mm, ar mes galėsim pasiekti lygybę ir šia, šioje srityje. Ką mano ministrai, kurie sprendžia šios klausimus ir kaip jūsų pirmininkavimas spręs šį klausimą. Kaip pagerinti padėtį, kaip e, tiesiog įveikti šitos skirtumus mm, tarp vyrų ir moterų pensijų. Ar tai būtų e, kalbama apie atlyginimo skirtumą ar pensijų skirtumą. Ačiū, ponė Zaborska. Aš norėčiau pabrėžti, kad labai prašau laikytis jums skirto laiko, o jeigu ne, tai ne, neturėsim antro e, klausimų rato. Dabar SND, prašome. Ačiū, paministrė. Džiugu, kad atvykote, labai atidžiai klausiausi jūsų kalbos ir visiškai pritariu visoms jūsų išsakytoms mintims, tačiau man tik kelia nerima tai, kad e, raštu išdėstyti pirmikančios šalies prioritetai nenumato moterų politikai skirti pirmenybės. Tai reiškia, kad jūs minite žodžiu įvairius teigiamus dalykus, tačiau uh, pirmininkavimo programoje praktiškai nieko neminima raštu apie moteris ir jų problemas, dėl to apgailestauju. Kalbant apie trijų pirmininkaujančių šalių trejetą, man patinka, kad jūs ketinate skirti dėmesio direktyvai įmonių stebėtojų tarybų ir noriu paklausti, ar iš tiesų pritarsite mūsų iniciatyvoms skirtoms e, šeiminio ir profesinio gyvenimo suderinimui. Iš tiesų Europoje visi pasisako už tai, kad mums reikia parengti tikrą strategiją, o ne strateginį dokumentą lyčių lygybės. E, oficialus sprendimas šio klausimu dar nebuvo priimtas, aš kadangi esu pranešėję dėl lyčių lygybės strategijos, noriu Jums priminti, kad taryba šio klausimu laikėsi vieningos nuomonės ir aš Jūs raginu būtent tokią strategiją parengti ir įsipareigoti. Kalbant apie pabėgėlius, moteris ir kitus klausimus, Jūs daug ką paminėjote, čia nieko neturiu ko pridurti, tačiau norėčiau paminėti dar Stambulo komisiją. Jūs teigiate, kad sieksite dirbti veiksmingai, siekiant sumažinti smurtą prieš moteris, jo apimtis ir labai aiškiai pasakėte, tačiau noriu pasitikslinti dar kartą, kad e, sieksite, kad visa Europa, o ne atskiros valstybės narės, visa Europos Sąjunga pasirašytų Stambulo komisiją ir kartu ją, e, tai yra Stambulo konvencija ir kartu ją ratifikuotumėte. Aš noriu pastikslinti, ar tik, tikrai tokia buvo jūsų pozicija, nes tai būtų tikrai didžiulis politinis proveržis, kurio mes laukiame daugelį metų. Ačiū. Pane Vail, dabar EKR frakcijos vardu ponė Tinanska kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrui savo frakcijos vardu, EKR frakcijos vardu už atvykimą. Noriu tris trumpus klausimus užduoti. Buvo labai malonu girdėti jūsų žodžius apie tai, kad e, moters skurdo mažymas bus vienas iš prioritetinių klausimų per Slovakijos pirmininkavimą. Puikiai žinome, kad moteris labiau nei vyrai kenčia nuo skurdo, labiausiai pažeidžiamos yra e, vienas vaikus auginančios moteris, e, taip pat yra ir kitų moterų grupių, jūs nu, nusprendėte padidinti išmokų už vaikus sumą iki 247 eurų per mėnesį vienišoms moteriams. Tačiau ar manote, kad tai yra pakankama suma užtikrinanti orų pragyvenimą ir apsauganti jas nuo skurdo? Taigi būtų gerai, jeigu konkrečiau galėtumėte papasakoti priemonės, kuriomis ketinate mažinti moterų skurdą dėl profesinio šeiminio gyvenimo suderinimo. Labai dažnai matome, kad Europos parlamente jo narės moterys gali savo kūdikius atsinešti į posėdžių salę ir juos ten maitinti. Slovakijoje tai yra draudžiama Viena Slovakijos parlamentarė bandė atsinešti savo vaiką į e, darbą, o jūs pažadėjote dėti pastangas, kad būtų pakeistas taisyklės ir kad Slovakijos parlamentarės galėtų atsinešti su savimi savo kūdikius į parlamentą. Noriu paklausti, ar buvo pakeistas tos taisyklės arba kada būtų galima tokių pakeitimų pasiūlymų tikėtis iš jūsų partijos kolegų tam, kad jos tikrai būtų gyvenintos ir tai būtų galima realiai bandyti suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Ačiū. Aš nenorėčiau, kad dabar mes pradėtume svarstyti nacionalinės vidaus politikos klausimus, tačiau manau, kad ta iniciatyva tikrai yra tinkama, sako pirmininkė. galbūt ne tik motinams turėtų būti leidžiama savo vaikus e, į posėdžių salę atsinešti, tačiau taip pat ir tėvams, e, nes už vaikų auklėjimą ne vien motinos turi būti atsakingos šimtų procentų, tai yra bendra atsakomybė. Aldė frakcijos atstovė. Taip aš noriu pabrėžti, kad vaikai dažniausiai tėvą ir motiną turi Ir tikrai ne vien moteriams turėtų būti tinkama teisė suteikiama vaikus e, atsinešti su savimi į posėdžius. Aš norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kuris jau buvo paminėtas e, e, Aldė atstovų ir jūs, ministrė, kalbėjote apie tai, kad E, sieksite pagreitinti Stambulo konvencijos ratifikavimo procesą. Kaip ir kolegė, norėčiau pabrėžti tą aplinkybę, kad Aldė labai remia šią iniciatyvą. Taip pat noriu pabrėžti, kad labai apgailestaujame dėl to, kad Slovakija Stambulo konvencijos dar nėra ratifikavusi, taigi kokiu konkrečiu žingsniu ketinate imtis tam, kad uh, ši e, visą apriepinti tarptautinė sutartis dėl lyčių lygybės ir e, smurto, būtinio smurto mažimo būtų ratifikuota. Kalbant apie LGBTI ir lyčių e, lygybės teisės aktą, kuris buvo birželio mėnesį patvirtintas ES valstybės narės, siekia tokiu būdu atkreipti dėmesį, būtinybę užtikrinti LGBT asmenų teisės. Birželį pasiektas susitarimas, jame kalbama apie būtinybę siekti visose ES šalise pažangos, užtikrinti LGBT asmenų teisės ir e, Ir jeigu būtų nustatyta, kad problemos tam tikrose šalise tęsiasi, būtina ieškoti atitinkamų priemonių, kaip staciją pagerinti. Kadangi pirmųjų rezultatų laukiame šių metų pabaigoje, noriu užduoti Jums konkretų klausimą, kokiu iniciatyvu ėmėsi pirmininkaujantį Slovakiją tam, kad šis klausimas ir toliau išliktų ES darbo tvarkė. Ačiū. Merci beaucoup. Uh, ďakujem veľmi pekne. A teraz za... Labai ačiū. Ne Bjork. Dabar guoja e frakcijos vardu ponia Georg. Tack så mycket och eh, välkommen till vårt utskott eh, här eh, i parlamentet. Mina kollegor har redan pratat om Gerbiamas ministrė, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Mūsų kolegos jau kalbėjo apie tai, kaip svarbu reikia pasirašyti Stambulo konvenciją ir mm, tikrai mes turim padaryti pažangą šitoje srityje ir galite kliautis mūsų bendradarbiavimu. Klausimas, kurį norėčiau užduoti, tai yra susijęs su skurdu, su moterų skurdu. Ir aš manau, kad e, labai e, svarbu, kad e, jį reikia derinti profesinį ir šeimos gyvenimą ir mes turime dar daug ką pagerinti. Mums reikia geresnių teisės aktų Europos lygmenių, kadangi būtų galima, kad suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą ir nesvarbu, ar tai būtų vyras ar būtų moteris. Taip pat reikia nustatyti tinkamą pusiausvyrą, atsakomybės pasiskirstimą. Manau, kad vėl tai, tai yra labai svarbu ir jūsų pirmininkaujantį valstybę, jūsų pirmininkavimu šitie klausimai bus sprendžiami. Taip pat lygiai taip pat svarbu, kad reikia pa, gerinti vaikų globą e, Europoje. Kai kuriuose regionuose e, situacija yra gera, bet ne, vis, ne visur. Ir tikrai reikia pagerinti darbą šioje srityje. Manau, kad reikia nusistatyti tikslus, ambicingesnius tikslus, kalbant apie vaikų globą ir priežiūrą Europoje. Ir galiausiai kova su moterų skurdu. Taigi reikia numatyti kelią ir matyti įsipareigojimus. Dabar e, matome, kad yra labai didelės problemas kai kurių mažumų atstovų tarpe ir ypač kalbu apie pabėgėlės moteris ir kurias dažnai apleidžia socialinės tarnybos. Ir manau, kad reikėtų kalbėti, reikėtų diskutuoti apie tai, turėtume turėti tinkamą ekonominę politiką, kuri atsižvelgtų į kovą su moterų skurdu. Ir mūsų komitetui irgi labai svarbu kovoti už reprodukcinės teisės Europoje. E, Europoje moteris turi pačios teisę nuspręsti e, e, šioje srityje ir tikiuosi, kad šios mes pasieksim daugiau pažangos. Za skupinų dėkoju. Dabar žaliųjų vardu ponas Ernsten Urtarson. Dėkoju, ponė ministrė, kad atvykote į šiandieninį mūsų posėdį. Dėkoju už jūsų pranešimą. E, jūs matote, kad ES darbo atvarkė daugelis klausimų, kurie susijęs su lyčių lygybė, yra e, blokuojami. Ir yra daug dalykų, kurių visiškai ne, ne, nepavyksta pasiekti jokios e, pas, pažangos. Todėl aš norėčiau pritarti toms abejonėms, kurias išsakė mano, prieš mane kalbėjusios kolegės Nes kol kas e, jūsų programoje nelabai daug dėmesio skiriama e, lyčių lygybės klausimams. Tačiau aš norėčiau pasidžiaugti, kad jūs sakėte, kad norite pagreitinti Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimą. Ir norėčiau paklausti dėl dviejų teisės aktų ir norėčiau paklausti, ar jūs ketinate čia pagreitinti visą procesą. Visų pirma, norėčiau paklausti dėl moterų valdybose teisės akto, nes šitas teisės aktas jau šešis mėnesius yra blokuojamas e, taryboje, o jis yra labai svarbus mums, nes mes e, šio komiteto nariai norime, kad šitas teisės aktas virstų realybę. Ir toliau antras teisės aktas, jūs tikriausiai žinote, kad e, mes labai nusivylėme, kad buvo atmesta motinystės atostogų direktyva Ir mes dabar laukiame naujų teisės aktų pasiūlymų iš komisijos ir aš nežinau, ar jūs per artimiausią pusmetį planuojate e, diskutuoti apie tai su komisija, ar bandote pateikti kažkokį pasiūlymą. Tai yra du klausimai e, dėl moterų valdybose ir e, dėl e, motinystės atostogų. Dėkoju. Dabar FTD frakcijos vardu, ponia Ajuta. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau e, pasveikinti jūs savo frakcijos vardu. Nekartosiu to, ką pasakė prieš mane kalbėję kolegos. Aišku, mes turime skirtingus e, įsivaizdavimus, koks turėtų būti e, mūsų darbo turinys, tačiau matome tuos pačius poreikius, tuos pačius prioritetus. E, Ir dažnai um, susidurėme su tokia situacija, kad pirmininkaujanti valstybė pristato labai gražias perspektyvas, o po praėjus tam pusmečiui pasidaro. Um, aišku, kad buvo, nebuvo įmanoma įgyvendinti ne vienos iš tų temų. Todėl mano pirmas klausimas, kokia situacija dabar yra taryboje ir galbūt jūs galėsite čia kažką padaryti, ar apskritai, ar taryba e, suvokia, ar valstybių vyriausybės e, suvokia, e, kokie yra tikrieji moterų lūkesčiai. E, aš, pavyzdžiui, prisimenu e, vakarykštį atvejį Italijoje, kai vyriausybė priėmė e, sprendimą dėl e, vaisingumo e, klausimų ir e, pra, nori inicijuoti Italijos vyriausybę e, tokią kaip ir reklaminę kampaniją, kad moteris kiek įmanoma anksčiau susilauktų vaikų. Ir žmonės išėjo į gatves, nes e, žmonės nesupranta, kodėl, e, kodėl e, dabar turi būti moteris verčiamos e, gauti e, anksčiau susilaukti vaikų, jeigu jos gali su, įgyvendinti savo uh, profesinį ir šeimos gyvenimą. Iš tiesų labai sudė, su, sudėtinga spręsti daugumą klausimų, pavyzdžiui, tokių kaip e, moterų nedarbas ir panašiai, bet aš noriu paklausti, ar vyriausybių e, atstovai ap, apskritai suvokia, e, kokie yra moterų lūkesčiai, kokios yra jų problemos. Ir, e, E, kokia nuomonė vyrauja taryboje, ar taryba apskritai suvokia, kokios yra problemos, nes mes metai iš metų diskutuojame apie tos pačius dalykus ir vis nerandame atsakymo į tam tikrus klausimus. Dėkoju. Dabar norėčiau paklausti, ar kiti komiteto nariai norėtų užduoti kažkokių klausimų. Neturime daug laiko. Taigi, e, matau, dar trys kolegos nori pasisakyti. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti kiek įmanoma trumpiau, kad ministras turėtų pakankamai laiko atsakyti. Pane Hannibal, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė ministrė. E, buvo paminėta, e, paminėtas pranešimas dėl moterų pabėgėlių. Aš buvau šio pranešimo autorė, todėl norėčiau užduoti keletą klausimų susijusių su šia sritimi. Tame pranešime yra tarsi tokios trys dalys. Vienoje kalbama apskritai apie migraciją, toliau kitoje dalyje kalbama apie pabėgėlių prieimimo centrus ir e, apie tuos kelius, kaip pabėgėlės moteris pateko į, į ES ir kita dalis buvo skirta pabėgėlių integravimui į visuomenę. Ir e, e yra labai daug atvejų, kad e, kai, kai E, kai pavyzdžiui patekę pabėgėliai į šalį neturi e, įvairių sąlygų, pavyzdžiui, nėra atitinkamų sanitarinių sąlygų moterim, nėra e, atitinkamos sveikatos priežiūros ir, pa, ir, ir panašiai. Ir galiausiai aš kalbu apie galimybę moterims integruotis į, visa, į, į visuomenę. Ir mes matome, kad migrantų banga vis didėja, vis auga ir kol kas tas procesas ne, nesibaigia. Ne ir aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs bandysite spręsti šitas problemas ir ar taryba ketina pradėti diskusijas e, dėl šitų klausimų, nes aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir jūs turėtumėte jį žiūrėti rimtai. Dėkoju. E, pone Besara. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, užduosiu konkretų klausimą. Norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, e, ką jūs manote daryti per savo pirmininkavimo e, laikotarpį, ar yra kažkoks sprendimas, ar yra e, kažkoks ketinimas ar noras kažką padaryti dėl moterų valdybose. Tai yra labai svarbus klausimas ypač kalbant apie e, veiksmingumą. E, ir todėl būtų įdomu sužinoti, ar Slovakija ketina skirti dėmesio šiam klausimui. Ačiū. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas, ponas Sebastian. Dėkoju, e, dėkoju ponė ministrė. Turiu pripažinti, kad aš esu šiek tiek sutrikęs dėl, jūsų, dėl to, ką jūs pasakėte dėl Stambulo konvencijos e, e, ratifikavimo. Jūs sakėte, kad prasidės dėrybos, bet šitame komitete, moterų teisų komitete, mes e, buvome susitikę su ponė Jūrova ir ponė Jūrova mums sakė, kad ES jau pasirengus jau šiemet pasirašyti šią konvenciją. Todėl mes dabar iš jūsų girdime visai kitus dalykus dalykus. E, ir e, atrodo, kad komisija pasirengusi geriau e, kovoti su smurtu prieš moteris. Šiandien yra rugsėjo pirmoji diena, taigi liko nedaug laiko pasirašyti tai konvencijai, todėl norėčiau paklausti, ką konkrečiai jūs žadate daryti. Dėkoju už tai, kad trumpai uždavėte klausimus, o dabar suteiksiu žodį ministrui, kad jis jums atsakytų. Suteiksiu Jums apie 10 minučių, ponė ministrė. Pėkinė. No. Dėkuoju. Pažemė, panie poslankinė, panie poslanci, aš įsivaizduoju. Gerbiami nariai, e, aš suprantu, kad man skirta 10 minučių. Tai labai trumpas laikas. E, per trumpai, kad galėčiau tinkamai atsakyti jūsų klausimus, tai iš anksto atsiprašau, jeigu nepavyktų atsakyti į visus klausimus pakankamai išsamei. Kai dėl klausimų dėl vidinių nacionalinių klausimų, aš atsiųsiu jums e, laišką, aš kviečiu jūs į susitikimą ir kar, galiu tik pakartoti. Taigi tikrai aš esu pasirengęs aptarti šios klausimus su jumis ir e, apie tos išmokas, apie išmokų dydžius Taip, bus e, pakeitimai, taigi bus padidintos išmokos, gaunamos išmokos ir kai kalbam apie tai, kad e, moteris rūpinasi vaikais visą gyvenimą, e, neįgalo vaiką, jeigu neįgalių vaikų rūpinasi, taip, jie turi teisę gauti pensiją, išmokas ir tai tuo rūpinasi finansų ministerija. Na, kartais politikai keičia savo nuomonę šiuo klausimu, bet aš esu pasirengęs aptarti šitas klausimus su jumis. E, Dėkuoju už jūsų aktyvumą e, šioje srityje ir Europos parlamente, o taip pat e, namuose. Manau, kad tikrai yra galimybių spręsti šios klausimus mūsų vyriausybė koalicijoje. Norėčiau pradėti nuo klausimo apie bendrą požiūrį. Kaip minėjau, trejetas, pirmininkančių valstybių trejetas, minėjau tai pradžioje, mes planuojame daug renginių, daug veiklos tarp mūsų šių trijų e, šalių. Mm, būstės ir būsimos pirmininkaujančios valstybės. Kartais įmanoma pradėti iniciatyvas, bet e, vargu ar jos bus užbaigtos. Mm, žinoma, mes bendraujame aukščiausių politinių lygmenių, mes konsultuojame su komisija, ypač su komisijos nariu Taisan, ir mes stengiamės parengti viską taip, kad jeigu Niderlandų pirmininkaujantį valstybę mes negalėjau kai kurių klausimų išspręsti iki galo, mes tęsime darbą. Ir reikia į tos klausimus žiūrėti būtent tokia perspektyva. Aš nekartosiu, dėl daugelio klausimų mes konsultuojame su Europos komisija ir deriname e, teisėkuros ir kitą veiklą. Tai jeigu žiūrėsim į šiuos klausimus, kai juos sprendžia trys šalis, tai padės jums. Aš tikrai labai vertinu ir esu dėkingas pirmininkaujantiems Niderlandams, anksčiau pirmininkaujantiems Niderlandams už jų darbą. Ir e, daug klausimų buvo iškelta, bet ne viskas buvo užbaigta. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime pasiekti tam tikrų rezultatų ir padaryti išvadas iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Kalbėkime apie lygybę ir, ir, ir aišku, tai susijęs su visais prioritetais, kuriuos aš plačiau paminėjau vakar, kalbėjau apie tai vakar MP e, komitete, kai kalbam apie Europos semestrą, apie socialinės teisės, tai ir e, susijęs su, su, su jūsų darbu. Tai yra superstruktūra, labai svarbu. Ir e, jeigu aš galėčiau kalbėti išsamei, tai aš pakartočiau tą patį, ką e, kalbėjau vakar. Yra visa eilė prioritetų. Mes, aišku, juos analizuojame, mes nagrinėjame. Ir tai yra glaudžiai susijęs su tuo faktu, kad mes turim labai toli siekiančius tikslus visose srityse. Ir ženkime dar vieną žingsnį. Mes organizuojame specializuotas konferencijas Bratislavoje. Žinoma, mes, e, mes e, siekime socialinio dialekto. Tai nėra tik tai trišalis klausimas ne vien tik tai darbuotojai ir darbdaviai e, sprendžia šis klausimus, bet taip pat yra ir svarbios ir didelės socialinės grupės, kurie turi pareigą prisidėti prie šių klausimų sprendimo. Jie turi savo pažiūros, pasiūlymus, pasiūlymus pastabas ir tai turi atsispendėti teisėkuros pasiūlymuose. Yra dar viena mintis, kurią norėčiau Jums pasiūlyti. Tai yra klausimas, kaip Europos institucijos supranta, suprantamos ir kaip jas supranta piliečiai. Išvada, kad piliečių požiūris ne visuomet yra teigiamas į tai, kaip ES institucijas teikia ir kaip jie supranta visuomenė, ypač komisija, parlamentas ir taryba. Todėl mes nusprendėme padaryti tą papildomą darbą ir visų pirma tai socialinių reikalų ministrų neformali konferencija, kuri buvo surinkta ir ponė Zaborska darė nuorodą į ją, tai yra visuomenės senėjimas e, susijęs to klausimu ir tai taip pat ir susijęs su vystimu, skaitmenizavimu ir mm, informacinių technologijų pažanga tai keičia ir darbo rinką. Robotizavimas, skaitmenizavimas reiškia, kad kai kurios darbo vietos išnyksta. Aš e, pakviečiau ministrus į konkrečią specifinę gamyklą ir mes įvertiname padėtį, kokia ta gamykla buvo prieš 20 metų ir kokia yra dabar. Kai kas išnyko, kai kas tiesiog nebereikalinga ir labai e, svarbu matyti tą ryšį tarp teisėkuros pasiūlymų ir aktualios konkrečios situacijos praktikoje. Aš e, džiaugiausi, matydamas beveik visus ministrus atvykusius į šį tarybos posėdį ir jie taip pat m, mm, buvo patenkinti apsilankimu toje gamykloje. Ir netgi šitos e, konferencijos ir išvados, kurios yra susijusios su prioritetais, jų tikslas – galutinis tikslas yra priartinti ES prie piliečių. Mes daug ką pasiekėme, tačiau tuo patu, pat metu mes negalim perduoti visų idėjų piliečiams, galbūt žiniasklaida galėtų čia padėti. Mes tikrai norim pagerinti padėtį bendradarbiavimą ir taip pat e, atskirų Europos parlamento komiteto veiklą. Tokia yra bendro pobūdžio, e, bendras pobūdžio įvadas, o dabar prie konkrečių klausimų. Stambulo konvencija. Taip, tai yra rimtas klausimas, jau dabar daug laiko mes jį sprendžiame ir vis dėlto laikas paspartinti procesą, stumdėlėti jį pirmin. Aš nesu prieš e, ponios e, komisijos narės Jorovos ketinimus užbaigti tai iki metų pabaigos, tačiau mūsų pareiga yra užtikrinti, kad mes patektume į galutinius e, etapus. Dabar tai nėra proceso pradžia ir kai kurie e, jau apie tai kalbėjo, mes dabar nekalbam apie tai, ar ES ratifikuos. Tai visą ES ratifikuos, tai, tai yra nuspręsta. Visų pirma, Slovakija pati nusprendė pirmiausia dirbti ties teisėkuros pasiūlymų, tai yra dėl įstatymo, kuris kalba apie smurtą prieš lytis Istanbulo konvencijos požiūrį. Galbūt mes žengėme vieną žingsnį per daug į priekį, bet manau, kad tai yra tikrai daug svarbiau negu ilgas ratifikavimo procesas. Taigi mes norime įgyvendinti konkrečius mm, konvencijos aspektus ir traukti juos į teisės, nacionalinę teisę. Ir mes dalyvausime šiame darbe, dėsime pastangas, aišku, tam reikia platesnių diskusijų. Vienas iš mūsų prioritetų yra priartėti prie proceso pabaigos ir pradėti ratifikavimą. Aišku, ratifikavimas truks ilgai įvairiais nacionaliniais lygmenimis, tai yra ilgas procesas ir požiūris yra individualistinis. Taigi mūsų pozicija yra e, aiški, tvirta, galbūt kai kas jau jaučia nepasitenkinimą, aišku, kai kurios e, teisėkuros bylos yra labai ilgos, ir taip pat e, galiu pasakyti apie įstatymą dėl moterų laiveliuose. Taigi reikia spartinti procesą. Kartais man susidaro įspūdis, kad e, kaip kalba apie direktyvą dėl siunčiamų darbuotojų, kad komisija nereaguoja į individualių valstybių narių poziciją ir tiesiog užmerktom akim eina pirmin, bet ignoruoja kitų balsus. Ir tai reiškia, kad mes aptariam klausimus 6-7 metus, bet neatsižvelgėme kai kuriuos faktus. Na, nemanau, kad tai yra priimtina, kad tai yra normalu, kai 11 valstybių narių iškėlė geltoną kortelę tokiu rimtu klausimu dėl šios direktyvos. Direktyva yra labai rimtas dalykas, direktyva yra reikalinga, ypač kai kurioms valstybėms narėms. Tačiau Aš manau, kad ne visada pasparengta, neparengėme, neturim pagrindų. Ir tą patį galiu pasakyti apie kitus dokumentus, kurie svarbus ir jūsų komitete. Taigi, mes tikrai norėtume daryti pažangą ir pasiekti kažką iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Jeigu žengsim keletą žingsnių, vis tiek tai jau bus nors šioks toks pasiekimas. Na, trūksta laiko, nežinau, ką, kurį klausimą atsakyčiau. Pirma, kai kurie iš jūsų teigia, kad e, popieriuje mūsų e, prioritetai atrodo gražiai, tačiau e, realybėje yra ne visai taip. Pažiūrėkime šiek tiek kitų kampų, pažiūrėkime į trejetą. Niderlandai pradėjo kai kurios e, dokumentų paketus, galbūt ne visi yra išvardinti mūsų prioritetuose, tačiau mes dirbame ties šiais klausimais. Ta pati galiu pasakyti ir apie dar užimtumo komitetą. Dalyvavo posėdėje Maltos ministras ir mes jau sutarėme dėl darbo, kai, dėl kai kurių dokumentų paketų ir manau, kad darbas vyksta sklandžiai. Taigi aš norėčiau labai paprašyti jūsų žiūrėti klausimus visame kontekste, trejoto kontekste ir čia galbūt jūs atrasite atsakymus į kai kuriuos jūsų klausimus būtent e, ten jūs rasite tai, ko nerandate Slovakijos pirmininkavimo prioritetų sąraše. Šeši mėnesiai pradėti darbą ties dokumentų paketu ir jų užbaigti yra per, per trumpas laikas, kai matome ilgas, sudėtingas procedūras institucijose, tai nebūtų realistiška. Jeigu reikia, E, išsamesnių, detalesnių atsakymų, aš su malonumu tai padarysiu. Aš tik noriu pakartoti dar kartą, jeigu galima. Konferencijos ir renginiai, kuriuos aš išvardinau, vyks Bratislavoje. Manau, kad e, tai labai svarbu šiame kontekste. Aš norėčiau pakartoti dar kartą, kad kviečiu jūs visus atvykti į šias konferencijas. Labai ačiū uždėmesi. Dėkuoju vėlmi pekni, pan minister, uh, za... Labai ačiū, gerbamas ministrė. Uh, už atsakymus į klausimus. Dėkoju už kvietimą dalyvauti konferencijose. O dabar tęsime darbą. Vis mūsų darbo atvirkėme, galbūt penkias minučių pertraukos, pertrauką, kad ponas ministras paliktų mūsų salę.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 Vážené kolegyne, kolegovia, poprosila by som vás. Mėly kolegos, noriu jūsų paprašyti susėsti ir er, tęsti mūsų darbo tvarkės susvarstymą. Dar mums buvo skirtos 15 papildomų minučių, po 11 valandos vertėjai sutiko ilgiau padirbėti, taigi dabar iš karto stiksiu žodį pranešėjai, poniai Besera. Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Matau, kad rugsėjo pirmąją nėra labai paprasta vėl pratesti nutrauktus darbus, Liepos mėnesį buvo jums išsiuntinėtas pranešimo projektas, e, todėl dabar trumpai jį pristatysiu, pristatysiu pagrindinės kryptis pranešimo. Siekiant užsibrėžti tikslų norėčiau atkreipti įvairių frakcijų atstovų dėmesį į tai, kad e, projektas buvo išsiuntinėtas Liepą prieš atostogas, tas darbinis dokumentas dabar yra rengiamas, atsižvelgiama e, ir gaunamas, e, surenkamos nuomonės ir pasiūlymai, jie yra verčiami iki Spa 21 dienos galima teikti pakeitimų pasiūlymus, komitete bus balsuojama lapkričio pabaigoje, o sausio mėnesį galime tikėti šio pranešimo svarstymo ir balsavimo dėl jo plenarinėme posėdėje. Galiu trumpai pristatyti svarbiausias temas. Pranešimo pavadinimas lyčių lygybės skatinimas atlieka psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus. Mes uh, Šio prašymė remiamės pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis apie psichikos ir e, fizinės sveikatos būklę, prieigą prie išteklių, socialinių paslaugų, neligybę tarp vyrų ir moterų, bei analizuojame informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų tiekimą, taip pat atsižvelgiame į biologinius skirtumus tarp vyro ir moterų ir į moterų poreikį e, tam tikriems e, e, specifiniams, tam, tik, tam tikrų specifinių sveikatos priežiūros priemonių. Ir į šiuos specifinius moterių ypatumus dažniausiai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas neatsižvelgiama ir moter, moterų poreikius taip pat atliekat medicinius tyrimus nepakankamai atsižvelgiama. ES, kalbant apie reprodukcinį sveikatą, e, būtina į jos aspektus atsižvelgti, taip pat e, nepakankamai atsižvelgiama ir į kitus faktorius, biologinius moterų ypatumus psichologinius. Moteris turi vartoti vaistus ir gauti tokias sveikatos priežiūros paslaugas, kurios buvo išbandytos daugiausiai su vyrais. Kalbant apie psichikos sveikatą, e, tiek vyrai ir moteris psichikos lygomis e, serga panašiai, tačiau tų lygų pobūdis yra skirtingas vyrų ir moterų. Ypač jeigu vertintume tokias psichikos lygas kaip depresija. Ir nerimas. Taigi reikia į šios aspektus atkreipti didesnį dėmesį toliau rengiant pranešimą. Mes siekiame šiame pranešime, kad lygų prevencijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje būtų siekiama daugiau pažangos, būtų geriau įvertinamos potencialios rizikos ir grėsmės žmonių sveikatai, skatiname aukštos kokybės e, sveikatos priežiūros paslaugų kūrimą ir siekime, kad valstybės narės laikytųsi ir siektų įgyvendinti lyčių lygybės principų būtent šioje e, srityje nepriklausomai nuo lyties, e, etnės priklausomybės, e, ekonominio pajėgumo, kad būtų visiems gyventojams garantuota prieiga prie prevencinės sveikatos priežiūros paslaugų ir tinkamo gydimo laikantis nacionalinių teisės aktų ir nusistovėjusios tvarkos. Tai reiškia, kad privalome atsižvelgti ir į lyčių lygybės dimensiją šioje srityje, numatant bendrąją tokio atsižvelgimo prievolę, kuri yra numatyta ES sutartyse, pagal kurias nacionalinių valstybių valdžios institucijos privaro, privalo gyventi tinkamas priemonės sveikatos priežiūros politikos rytie. Europos komisijos atitinkamos tarnybos yra paskelbusios nemažai ataskaitų e, apie moterų sveikatos priežiūrą ir būklę tačiau nebuvo pradėtos įgyvendinti konkrečios politinės programos skirtos moterims, kurios sudaro daugiau nei 50 procentų ES gyventojų. Politiniai sprendimai ir toliau priimami ir gyvendinami neatsižvelgiant į lyčių lygybės aspektus ir nesilaikant ES sutarčių nuostatų. Tai yra neigiamai vertintinas bendro pobūdžio dalykas. Todėl savo pranešime mes pirmiausiai norime bendrais bruožais įvardinti skirtumus tarp vyrų ir moterų, bei pateikti atskirius pavyzdžius. Antroje dalyje mes daugiau kalbėsime apie psichikos sveikatą bendrąją prasme, pateikdami specifinius pavyzdžius taip pat. Trečioji dalis, kuri taip pat yra labai svarbi, mano nuomonė, skirta klinikiniams tyrimams kurie yra taip pat finansuojama ir ES lėšomis. Ir kuriuose nepakankamai dalyvauja moteris atstovaujančios 50 procentų visos Europos gyventojų. Taigi tikimės glaudaus bendarbiavimas su šešėliais pranešėjais, esu pasirengusi atsakyti į visus klausimus, esame taip pat numatę e, surenkti neformalius susitikimus su šešėliais pranešėjais ir esu tikra, kad tikrai sustarsime dėl bendrų svarbiausių principų. Labai ačiū už šio pranešimo pristatymą ir dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams nuo atskirų frakcijų. Liaudės partijos frakcijos atstovų nėra, taigi pradėsime nuo socialistų ir demokratų galbūt. Prašau. Uh, Dėkoju. Atsiprašau, Betris, kad šiek tiek pavėlavau, bet aš perskaičiau visus tavo dokumentus ir man jie paliko gerą įspūdį. E, visų pirma, norėčiau padėkoti tą darbo dokumentą, kuris tikrai palengvina mūsų darbą. Ir aš džiaugiuosi, kad mes dirbsime ties šio dokumentus, nes e, aš sav, e, turiu patirties e, darbo su m, psichinių sutrikimus turinčių žmonių. Ir e, aš pati grįžusi į savo e, šalį. E, inicijavau tam tikras e, iniciatyvas e, susijusias su žmonėmis, su psichinė, e, psichinės veikatos sutrikimais ir manau, kad šioje srityje taip pat nereikia pamiršti ir lyčių aspekto. Ir mums į šias lygas reikia tokio holistinio bendro požiūrio. Ir ypač tai turėtų atsispindėti 2017-2021 metų ES sveikatos strategijoje. Ir tokie psichiniai sutrikimai kaip depresija, nerimas ir panikos atakos e, dažniausiai e, ištinka moteris, nes e, moteris. E, nes moteris jautriau reaguoja į vairius neigiamus gyvenimo aspektus ir dėl to joms gali išsivystyti e, tie psichiniai sutrikimai ir dėl to mes turime e, kovoti su tuo. Psichiniai sutrikimai dažniausiai e, visuomenėje traktuojami kaip stigma. Ir manau, kad mes taip pat turime su tuo kovoti ir mes čia taip pat turime kovoti ir su e, lyčių atitinkamais stereotipais. Vyresnio amžio, amžiaus moteris dažnai susiduria su psichikos psichinės sveikatos sutrikimais, kai jos gyvena vieniš, vienišos, o e, po to, po ilgalaikio ryšio ir staiga jos nebetenka to gyvenimo partnerio. Manau, kad mes turime e, daugiau informuoti visuomenę e, ir taip pat e, e kovoti su E, smurtu prieš moteris, e, taip pat socialinė atskirtimi, nes visa tai e, įtakoja taip pat ir psichinius sutrikimus. Ir todėl mes turime E, padaryti viską, kad tos ypatingai pažydžiamos grupės turėtų prieigą prie sveikatos paslaugų ir taip pat reikia nepamiršti, kad yra labai svarbu, čia yra labai svarbi bendruomenės pagalba, yra įvairios paramos formos, e, e, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra E, yra tokie kaip ir socialinės veiklos receptai, kai kas nors e, yra siunčiamas, pavyzdžiui, e, į kažkokį sporto klubą, vykdyti kažkokią sporto veiklą, kuri galėtų padėti nugalėti tas, tuos psichikos sutrikimus. E, taigi, kaip ten bebūtų, aš labai džiaugiuosi mūsų būsimų bendradarbiavimu. Dėkoju, dabar žodis suteikiamas, ponė Bjork. Kort, jag också läst eh, arbetsdokumentet och jag tycker att det... Mm, Dėkuoju, aš perskaičiau darbo dokumentą ir aš manau, kad jis yra labai tinkamas. Tikrai labai malonu dirbti su jumis ties šiam pranešimu. Jūsų siūloma struktūra, man atrodo, puikiai. Ir manau, kad tai yra tikrai gerai, kad mūsų komitetas dirba šią linkme. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau pridurti, tai e, sakyčiau, kad reikėtų kalbėti apie E, išsekimo sindromą. Apie tai jau Švedijoje pradedama kalbėti, kalbama vis daugiau. Ir moterų profesinis gyvenimas keičiasi keičiasi ir matome, kad yra daugiau perdėgymo, išsekimo. Moteris dirba ir taip pat rūpinasi vaikais ir jas labai paliečia šis sindromas, išsekimo, nuo, nuovergio, perdėgymo sindromas. Ir labai dažnai tai e, reikia, tam reikia ilgo sveikimo proceso, tai reikia kovoti su šitą sindromu. Dėkoju. Toliau žodis teikiamas kolegai. Dėkoju. Kalbėsiu savo gimtają kalbą. E, aš labai džiaugiuosi, kad mes renksime nuomonę dėl šio pranešimo. Vakar savo komitete pristačiau nuomonės um, projektą ir diskusijos, uh, diskusijose sulaukiu kolegų palaikymo. Taip pat yra labai svarbu, kad mes uh, surinktume visas pastabas, visus kolegų komentarus. Aišku, darbo dokumentas jau dabar yra labai įdomus, tik svarbiausia, kad paskui pavyktų jį gyvendinti praktikoje. Noriu išsakyti e, keletą E, keletą tokių aspektų yra baisus ryšys tarp skurdo ir lyties, nes dažniausiai moteris patiria skurdą ir e, taip pat yra atitinkamos lygos, kurios būdingos tik moteriams. Yra ES politika, pagal kurią yra skiriamos lėšos tokių lygų tyrimams, e, tačiau mes negauname rezultatų e, tokių tyrimų. E, Manau, kad ES sveikatos e, politika turėtų būti keičiama e, ir mes būtim, būtent teiksime tokį pakeitimą. E, o kitas svarbus aspektas, dėl kurio mes iš dalies visi esame atsakingi, tai yra E, medicininių tyrimų iškelimas į Afriką ir yra labai daug e, įvairiausių dokumentų, net ir filmų, kurie įrodo, kad tai yra, kad tarptautinės didelės e, farmacinės kampanijos savo tyrimus atlieka Afrikoje. O priežastis yra labai aiški. E, Afrikoje yra lengviau pažeidinėti žmogaus teises, nes e, ne, ne visi žmonės apskritai ten duoda sutikimą, kad jie e, kad jie nori būti bandomi. Ir dažniausiai tie bandomi asmenys dalyvaujantis tyrimuose yra moteris. Aš tikiuosi, kad mes visi kartu puikiai padirbėsime. Deve komitetas e, dėkoja, kad įtraukėte mus į darbą ties šiuo pranešimu. Ačiū. Dėkoju, ponė Sebasti. Gaila, kad mes taip vėluojame, tačiau dar kartą suteiksiu žodį e, pranešėjai. Kalbėsiu trumpai, norėčiau padėkoti visiems už pastabas, už pasisakymus. kad pasisakėte ir dėl mano pranešimo moterų reikalų komitete ir e, dėl nuomonės dėvė komitete. E, labai svarbus aspektas buvo paliestas, kaip atliekami įvairių medikamentų tyrimai. E, ir E, šiame pranešime, aišku, vis, visi šie aspektai yra susiję, mes ir e, toliau dirbsime taip, kad bandysime atsižvelgti visus šitos aspektus ir pabandysiu padaryti viską, kad įtraukčiau ir jūsų komentarus. Dėkoju, ponė Becera. E,